Dear colleagues, I declare. Mėly kolegos, skelbiu posėdžio pradžią. Ir iš karto pasakysiu, kaip žinote, praėjusią savaitę Europos parlamentas e, išrinko naują pirmininką ir vicepirmininkus. Dabar Europos parlamentas kalbės daugiau itališkai, nes pirmininkų išrinktas mano kolega Antonijo Tajani, kuriam skiriu savo geriausius linkėjimus. Kadangi mano nacionalinė delegacija turi šią garbę turėti pirmininką, aš nebūsiu kandidatas užimti komiteto pirmininko postą, todėl norėčiau šią progą padėkoti nuoširdžiai visiems nariams, sekretariatui, darbuotojams iš visų politinių frakcijų ir e, asistentams, ypač mano asistentams Karmen ir Dajo, už intensyvų, intensyvę kadencijos pusę. Man buvo garbė posėdžiauti, pirmininkauti šiam komitetui, aš toliau dirbsiu šiame komitete kaip jo narys su to pačiu entuzijazmu ir atsidavimu. Labai ačiū visiems. Thank you. I would, excuse uh, me, Chair. Excuse me. Excuse me. Atsiprašau, pirmininkė, prieš tęsant posėdį, nežinau, ar tai bus mirties bučinys, nes žalesis tai pasakytų. Tačiau aš norėčiau padėkoti Jums už 2,5 metų pirmininkavimo. Jūs buvote sąžiningas ir e, uh, padarus pirmininkas, sukurta gera aplinka šiame komitete, kaip ne visada būna, tačiau mums pavyko puikiai dirbti kartu, nepaisant mūsų nuomonės skirtumų. Todėl manau, kad toks geras ir sąžininkas pirmininkas yra labai svarbus šiam komitetui. Todėl kolegų ir būtent žaliųjų vardu, štai jums ir mirties bučinys, sakau, kad mums jūs truks. Neskaikite taip apie tai, neskaikite apie tai namuose Italijoje, nes tai gali jums kainuoti brangiai, bet šiaip ačiū jums. Pirmininkas, ačiū jums už žaliuosius žodžius. Kolegos nenori pradėti diskusijos ir pradėsiu, paprašysiu tęsti steigiamąjį posėdį, kuris yra svarbu visiems. Noriu priminti nariams, kad siūloma išrinkti pirmininką ir iki keturių vicepirmininkų ir taip sukurti su išrinkti komiteto biurą pagal 104 taisyklę. Tvarka rinkimų pirmiausia pirmininkas, po to keturi vicepirmininkai. Aš jau buvau informuotas, kad pakeitiniai nariai taip pat dalyvaus rinkimuose jų pavardės. To... Ponas Zanė, vietoj Bona Branen, pana Ajala Ines, vietoj pana Kabezon, ponas Federle, vietoj Jan Gerbrandy, ponas Volken pakeičia pana Pots, pana Petir pakeičia pana Toits. Ponas Garcia Aguilera pakeičia ponę Vilmot, o ponas ponė Demonte pakeičia poną Zofį. Dar vienas pakeitimas, ponas Gžib yra pakeičiamas ponas Garcia. Ir ponas Hoisling pakeičia ponę Aukeną. Bas Bartstas pakeičia dar vieną kolegą. Na, o dabar galime pradėti rinkimus. Noriu priminti, kad biuro rinkimo metu, kadangi balsuojama slaptai, negalima balsuoti rankų pakelimu. Todėl aš prašau narių, kurie neturi balsavimo kortelių, imtis priemonių, kad ta kortelė būtų atnešta į salę kaip galima greičiau. Dabar turiu priminti, kad šiandien kvorumas yra, nes yra daugiau negu 18 narių salėje. Dabar prašau teikti kandidatus į pirmininko postą. Primenu, kad e, kandidatus paskelbti gali tik tai politinės frakcijos arba nariai. Ponas Lyze. Ačiū, Giovanni. E, laiko turime nedaug, tačiau po šio žaliųjų mirties bučinio, EPP vardu ir manau galiu pasakyti visų narių vardu, galiu protokolai pasakyti, kad mes buvome patenkinti jūsų darbu, jums pirmininkaujant. E, posėdžiai vyko sklandžiai, jūs sėkmingai kovojate už mūsų komitetą kitiems. E, komitetams kartais norėjusi užimti mūsų teritoriją, tačiau mums pavyko apsiginti ir aš visiškai nesu patenkintas, kad jūs e, liksite pilnaverčiu šio komiteto nariu. Jos komitetas yra įtakingas, manau. Manau, kad e, turėjome gerą, turėsime gerų kandidatų. E, Valijan, kuris anksčiau buvęs parlamento vicepirmininkas, nuo Rumunijos įstojimo į Europos Sąjungą pradžios, kuris anksčiau taip pat yra dirbęs šiame komitete. Nors mums gaila, kad Giovanni nebebus pirmininkas, tačiau mes turime gerą kandidatą ir prašau e, pritarti mūsų kandidato Dina Valian kandidatūrai. Ačiū, Peter. Ar turime kitų kandidatų? Ne, todėl manau, kad galima paskelbti Diną Valijan pirmininkų bendrų pritarimų. Ir dabar kviečiu Diną užimti pirmininko kėdę, pakeisti mane joje. So, good afternoon, colleagues. Labadiena, kolegos. Ačiū Jums už parodytą paramą. Už patikėtas man e, pareigas. E, šis e, komitetas yra beveik pats svarbiausias Europos parlamente, nes rūpinasi labai svarbiais e, ES piliečiai, piliečiams e, klausimais. Aš bendradarbiausiu su kiekvienu iš jūsų, padėsiu e, kiekvienam iš jūsų, stengsiuosi paremti šį komitetą Europos parlamente. Ačiū Giovanni. Norėčiau padėkoti tam dar, už darbą komitete ir laukiu tolesnio bendradarbiavimo. Gerbiami kolegos, pereikime prie pirmininko pavaduotojų rinkimų. Jau buvo sakyta, kad e, kvorumas yra užtikrintas, tad prašyčiau teikti e, kandidatūras į pirmojo vicepirmininko postą. Pone Aikaut. Ponas Aikaut. Ačiū. E, noriu pasveikinti Jūs atvykusią į Envi komitetą. Žalieji norėtų E, iškelti Benedikt Žavo e, kandidatūrą. Jis e, per pastaruosius 2,5 metų yra sukaupęs labai naudingos patirties, kuri jums bus naudinga. Taigi mes siūlome būtent to žmogaus kandidatūrą į pirmo vicepirmininko postą. Ačiū. Ar yra kitų kandidatų? Jeigu ne, jeigu ne tada pasižymiu, kad iškeltas kandidatas atitinka reikalavimus keliamus kandidatams. Ir dabar klausiu, ar pats kandidatas sutinka su jo nominacija. Panas Čaver sutinka ir kadangi jis yra vienintelis kandidatas, aš siūlau e, jums jį išrinkti e, vicepirmininkų paplojant. Panas Džavar, pakviesiu jūs į prezidiumą. Gerbiami kolegos, pereikėme prie antrojo vicepirmininko rinkimų. Kas yra kandidatai? Pana Dali, prašome. Pirmininkė, visų pirma, norėčiau pasveikinti Jūs e, su pareigomis Noriu pasveikinti Jūs atvykus į mūsų komitetą. Tikiuosi puikaus bendradarbiavimo, tokio pat e, kaip ir su buvusiu pirmininku. Norėčiau padėkoti jam už paramą, už gerą darbą ir tikiuosi tolesnio e, bendro darbo per pastaruos artimiausius 2,5 metų. Dėl vicepirmininko posto mes norėtumėme iškelti Tatjano Sargų kandidatūrą Ji e, vicepirmininkė buvo pirmo, pirmame, pirmoje kadencijos dalyje ir tai yra socialistų kandidatė ir e, raginu kolegas, kolegas pritarti e, šiai nominacijai. Pirmininkė Ponas Servo, ar sutinkate, kad jūsų kandidatūra būtų iškelta, jūs atitinkate visus reikalavimus, todėl, kadangi esate pirmą, vienintelę kandidatę, siūlau jūs rinkti paplojant. Pana Serbuan, jūs esate išrinkta į vicepirmininkus, sveikiname. Jūs trečiasis vicepirmininkas. Pone Ryt. Dėkoju, pirmininkė. FDD koordinatorė norėtų iškelti Pier Nikola Pedičinį kandidatūrą. Pier Nikola ilgą laiką e, dirbo šiame komitete ir e, ir jo kandidatūra į Envi sekretoriatą jau yra patvirtinta. Ačiū. Ar yra kitų kandidatų? Pone Dali. Ačiū pirmininkė. Socialistų frakcijos vardu mes norėtumėme iškelti Pavelo Poca kandidatūrą į trečiojo vicepirmininko postą. E, per pastaruosius 2,5 e, metų jis dirbo tą darbą, jis e, aktyvus šio komiteto narys, todėl prašyčiau, kad kolegos paremtų Pavelo kandidatūrą. Šiandieną jisai serga, posėdėje nedalyvauja, bet jau e, yra raštu išsakęs e, savo pritarimą jo keliamai kandidatūrai. Ačiū, ar yra kitų kandidatų? Jeigu ne, tada suprant, e, galime teikti, kad abu kandidatai atitinka reikalavimus abu kandidatai pritarė tam, kad jų nominacijos būtų iškeltos. Ir kadangi dabar turime du kandidatus, turėsime balsuoti elektroniškai. Visų pirma, norėčiau paklausti, ar visi turite balsavimo korteles. Leiskite man pačiai susirasti savoje. Taigi dabar darysime štai kaip. Kiekvienas kandidatas turės savo spalvą. Ir e, atitinkamai turėsite paspausti jums patinkančio kandidato e, mygtuką. E, ponui Pedičinį priskirsime žalį mygtuką, o poniui Pots raudonąjį. Taigi dabar turite paspausti arba raudoną, arba žalę mygtuką raudonas mygtukas už poną Pedičinį, žalias mygtukas už poną Pots. O tie, kurie nori e, susilaikyti, tai tiesiog turi įdėti lentelę į balsavimo aparatą, tačiau ne, mygtukų nereikia spausti. Balsavimas pradedamas. Atrodo, kilo techninių problemų. Gal pradžiai pasitikslinkime. Taigi balsavimas vyksta. Iš naujo pradėkime balsuoti. Balsavimas pradedamas. Balsavimas nebuvo slaptas, čia ir buvo mm, problema. Dabar balsavimas yra baigtas. Taigi, iš viso balsavo 54. Pirmininkė nori kad rezultatai būtų pateikti monitorėje. Taigi, balsavo 54 e, žmonės. Ponas Potsas yra išrenkamas trečiuoju vicepirmininku. Norėčiau, kad jis prisijungtų prie mūsų prezidime, tačiau dėje jis šiandien posėdė nedalyvauja. Dabar pereikėme prie ketvirtojo vicepirmininko rinkimų. Pone Daly, prašome. Dėkoju pirmininkė. Socialistų frakcijos vardu norėčiau iškelti Žil Palmieu kandidatūrą į ketvirtojo vicepirmininko postą. E, Žil dirbo šį darbą jau pastaruosius 2,5 metų, buvo aktyvus parlamento narys ir Jis priklauso socialistų frakcijai, aktyviai e, dalyvavo šio komiteto darbe, ypač e, kai kalba ėjo apie klimato kaitą, todėl prašyčiau komiteto narius paremti jo kandidatūrą. Dėkoju, ponė Daly, ar yra kitų kandidatų? Jeigu ne, tada pasižymėjau, kad kandidatas atitinka keliamus reikalavimus, ar kandidatas sutinka su jo nominacija kandidatas sutinka ir kadangi tai yra vienintelis kandidatas, kolegoms e, siūlau išrinkti jį paplojant. Sveikiname ir kviečiame kolegą prisijungti į, prie mūsų prezidiume. So thank you very much to all. Kolegos, ačiū Jums visiems. Steigiamasis komiteto posėdis baigtas. Dabar galime pereiti prie mūsų įprastinės darbo tvarkės. E, pradėkime nuo pirmininko pranešimų. So, a new point on the... į darbo tvarkę siūlau įtraukti naują 7a punktą. Tai yra koordinatorių rekomendacijų, kurios buvo pateiktos sausio 12 dieną patvirtinimas. Rytoj, jei leis laikas, e, siūlyčiau. Pirmininkė nutraukė pasisakymą prašyčiau tvarkos posėdžių salėje. Taigi, kai dėl rytojos, jei liks laiko balsavimo metu, siūlyčiau tęsti balsavimus e, dėl atliekų e, pagrindų direktyvos, o 17 ir 18 darbo atvarkės punktus perkelti į rytinę darbo atvarkę po 13 punkto. Jeigu prieštaraujančių nėra, tokia pakeista darbo atvarkė laikoma patvirtinta. E, ponas Gerbrandi yra e, pastabų pasidalymo e, ataskaitos rengėjas. E, ir dėl transporto problemų e, negali šiandien atvykti. Todėl siūlyčiau aptarti šį klausimą rytoj, kaip paskutinį darbo tvarkės punktą. Jeigu sutinkate su tokiu pakeitimu, laikykime darbo tvarkės projektą patvirtintų. Um. Toliau parlamento misijos pranešimas apie IKO ataskaitą paskelbta. Čia yra misijos ataskaita pateikta. Dėl misijos e, IKO, kur buvo patvirtinta rezoliucija dėl CO2 mažinimo iš civilinės aviacijos, civilinės aviacijos srityje. Na, žinoma, antra, noriu atkreipti jūsų dėmesį į bendrą Envir ITRE seminarą dėl paramos e, antrinių žaliavų rinkos paramą. Ji vyks 31 sausio nuo pusės dviejų iki pusės trijų. Toliau vertimas šiandien yra 21 kalba. Kaip paprastai posėdžio įrašas bus pateiktas elektroniniu būdu ir to pačiu šiuo metu posėdis yra transliuojamas internetu. Koordinatorių rekomendacijos buvo pateiktos elektroniniu būdu. Jeigu niekas neprieštarauja, galima laikyti, kad jos yra patvirtintos. Na, o dėl mūsų posėdžio įvykusio spalio 12-13 dienomis, jeigu niekas neprieštaraus iki posėdžio pabaigos, protokolas to posėdžio bus laikomas patvirtintų. Tiek pranešimų. Dabar pirmasis darbo atvarkės klausimas. Devintasis klausimas. Čia reikia paskelbti tvarkaraštį. Balsavimo komitete bus sausio 31 diena. Dar dėl datos plenarinėme posėdėje balsavimo reikės patrinti tai vėliau. Čia kalba apie ponios Kadenbach pranešimą. Kaip sakiau, dešimtas klausimas atidedamas rytdienai. Toliau dabar vienuoliktas ir dvyliktas klausimai. Kalbėsime apie EPRS tyrimą ir pranešimo projekto svarstymas vyks dėl kasybos rakų direktyvos. Pranešėjas yra ponas Helveniai. Pirmiausia, išklausysime mūsų ekspertų iš EPRS tarnybos. Pana Katarina Karanflova, ekspost vertinimo skyriaus atstovė. Ačiū pirmininkė. Mūsų skyrius dirba tai, kad padėtų jums gyvendinimo ataskaitas remti. Tai vadinamos gyvendinimo ataskaitas. Tai kalbama apie ES politikos gyvendinimą pagal penkis kriterijus - svarbą, nuoseklumą, veiksmingumą, efektyvumą ir Europos pritinę vertę. Kai dėl komiteto veiklos mes parengėme tokią medžiagą apie maisto, su maistu kontaktuojančias medžiagas, kurias buvo patiktas pernai. Kasybos atliekų direktyvos darbas buvo susijęs su šiandien svarstama gyvenimo ataskaita. Tyrimas iš dviejų dalių. Pirmiausiai vertinamas praktinis direktyvos gyvenimas, remiantis esmais duomenimis, ką pristatysiu jau pat. Antroji dalis nušvečia perspektyvas kasybos atliekų valdyme žiedinės ekonomikos kontekste. E, tai pristatys mano kolega dr. Sibilhart. O šie pristatymai bus jums pateikti tarp posėdžio dokumentų. Ar pateiksiu e, rekomendacijas. Pirmiausia, apžvelgsiu direktyvą trumpai ir kai kuriuos įgyvendinimo aspektus, tai yra perkelimo valstybės narėse ir kai kurių priemonių įvedimą komisijos rankomis. Direktyva numato priemonės ir procedūras bei gairias, kaip e, užkirsti kelią ar mažinti, kaip galima neigiamą e, kasybos e, atliekų poveikį. Numatomi reikalavimai valdant ne, tokių atliekų e, e, tvarkymą, ypač kalbam apie A kategorijos prie, prie, įrenginius, nes tai yra svarbu aplinkai perkelimas e, turėjo būti įvykdytas iki 8 metų gegužės mėnesio. Tačiau šalis, kurios tuo metu buvo valstybės narės, su, su, turėjo problemų e, perkelimo prasme dėl laiko ar kokybės. Bet to nuo praeitų metų lakryčio jokių e, netities pažeidimų procedūros vyksta keturių valstybių atžvilgių dėl perkelimo neteisingumo ar trūkumo. Ir nors dauguma valstybių narių patvirtino teisinės priemonės, kad įgyvendintų direktyvos nuostatas, negalima tikėtis, kad visur vienodas sąlygos bus praktiškai jas įgyvendinant. Todėl tyrimas rekomenduoja, kad perkelimas kokybės prasme būtų įvykdytas kaip galima greičiau, kad būtų galima užtikrinti vienodą sąlygas praktiniam direktyvos įgyvendinimui. Taip pat e, komisija patvirtino, tu turi patvirtinti keletą e, priemonių. Visos priemonės, kurių reikalauja direktyva, jau patvirtintos, išskyrus dėl gairių inspektavimui. Tokių gairių nebuvimas problematiškas, nes dėl to atsiranda e, skirtingas traktavimas inspektavimo metu. Taigi, jeigu šis svarbus E, aspektas nebus taikomas vienodai, galima manyti, tikėtis, kad operatorių atitiktis taip pat varijuos. Ir dėl to direktyvos tikslai nebus vienodai pasiekti visose valstybės narėse. Tai reiškia, kad praktinio gyvendinimo veiksmingumas skirsis tarp valstybių narių. Be to, jeigu nėra vienodų inspektavimų, tai bus skirtumai, kai kalbama įgyvendinimo išlaidas, įgyvendinimo kaštus. Todėl tyrimė rekomenduojama komisijai patvirtinti inspektavimo gairias, kaip galima greičiau, kad būtų galima prisidėti prie vienodo įgyvendinimo. Komisija ketina patvirtinti tokias gairias iki 18 metų. Noriu pateikti svarbiausius rezultatus dėl praktinio direktyvos įgyvendinimo. Varsybės narės privalo teikti ataskaitas apie praktinį įgyvenimą kas trejus metus, užpildydamas klausimyną. Kol kas buvo vykdomas dvi atskaitomybės e, e, veiklos 8 ir 14 metais. Ataskaitų duomenys buvo vertinti komisijos praėjusių metų rugsėjo mėnesį ir lapkričio mėnesį jie buvo aptarti su komisija. Ypač komisija nustatė, kad pateikti duomenys nėra pakankamai detalūs ir detalūs, kad būtų matyti, kaip įgyvendinama direktyva. Konkrečiau, valstybės narės praneša, kad jų patvirtintos priemonės nacionalinių lygmenių, bet ne apie jų įgyvendinimą. Ir klausimas naudojamas e, apklausose yra e, ribotas. Dėl to duomenys nėra pakankamos kokybės. Čia matome, pamatysite tyrimę visas detalės. Vienas trūkumas, kurį e, reikia paminėti, kad klausimynas neleidžia sukurti e, duomenų bazės. Šis klausimas nesukulia ne, ne, ne, ne prievalės valstybės narėms e, kurti tokias duomenų bazės ir prie tokios duomenės bazės praktinio įgyvendinimo negalima vertinti ES lygmenių. Todėl tyrimę rekomenduojame, kad ta kas tris metus vykdoma e, ataskaitų e, veikla būtų pas, pagerinta. Turimi duomenys rodo, kad nuo 8 iki 14 metų šie buvo svarbiausi, problematiškiausi aspektai. Pirmiausia, atliekų įrenginių klasifikavimas, ypač iš pagal A kategoriją. Kodėl tai yra problema? Jeigu atliekų įranga klasifikuojama taip, kad ji nepatenka į direktyvos taikymos rytį arba nepriskiriama atitinkamai kategorijai, kuri pakliūna į direktyvos taikymos rytį, tai reiškia, kad e, ta įranga nebus taikoma e, direktyvos reikalavimai arba bus taikoma griežtesni reikalavimai, jeigu jį bus įtraukta į A kategoriją. Antra problema e, - leidimai. Arba kai kurios, e, kai kurie įranga, kai kurios vietovės veikia su leidimais arba be. Pagal A kategorijos įranga problema yra susijusi su leidimų išdavimu. Trečia problema - skirtingas valstybių narių požiūris į inspektavimą. Trečias problematiškas aspektas yra, kad išorės kritinių planų neturi 25 procentai e, tų įrenginių. Ir pagal komisijos duomenys nuo 18-14 metų įvyko penki nelaimingi atsitikimai. Daugiau detalių dėl praktinio gyvenimo pateikiama pačiame tyrimė. Rekomenduojama, kad šie problemiški aspektai turi būti naikinami prioriteto būdu. Tyrime buvo bandoma, buvo įmanoma įvertinti gyvenimą tik taip po tris kriterijus - svarbą, efektyvumą ir veiksmingumą. Ir nors ES teisės aktai dėl kasybos atliekų yra vis dar svarbu, galima manyti, kad efektyvumo ir naudingumo lygmo gali varijuoti valstybės narėse. Ačiū uždėmesi ir už galimybę pristatyti šią studiją ir mielai atsakysiu jūsų klausimus. O dabar dr. Abrahamat Folk, kuris pristatys kasybos technologijų procesus. Ačiū, ponia Trefilova. Dabar išklausysime dr. Herbert Folk, kuris yra nepriklausomas ekspertas. Prašom, ponia Falk. Yeah, good afternoon, ladies. Labadiena, ponai ir ponios. Gerbama pirmininkė, ačiū Jums e, už suteiktą galimybę e, pristatyti Jums e, tyrimą, kuris buvo atliktas pereitais metais jeigu įveiksiu tik technologinės problemas. Leiskite man pradėti nuo tokio labai įdomaus pasisakymo. Esu įsitikinęs, kad dauguma kasybos procesų yra brandus ir saugus. Tačiau reikia vadovautis suderintomis geriausiamis praktikomis. Tačiau realybė paprastai skiriasi nuo teorijos. Nes struktūra gali būti gerai suprojektuota, tačiau nereiškia, kad ji bus pastatyta pagal projektą. Dažnai stengiamasi e, taupyti dėl patariamo e, spaudimo, taip dažnai atsitinka ir taip pat dėl e, valstybės kontrolės trūkumo. Kitas dalykas yra tai, kad labai daug kasyklų apie kurias valstybės narės nėra pranešusios. Kitaip tariant, tai yra kasybos, kuriuose veikla buvo vykdoma iki susiformavo e, geriausios praktikos. E, ir tokios kasyklos e, yra senos, gali būti ir kelių šimtų metų senumo. Ir juose geriausių, geriausių praktikų nėra laikomasi. Be to, Didžiausia pavojų kelia atliekų baseinai, kuriuose e, yra sutelktas e, didelis e, skistų ar pusiau skistų atliekų kiekis. Šiais atvejais mes negalime panaudoti kitų procesų atliekom sumažinti. Tačiau mes galime rasti kitų būdų e, atliekoms e, tvarkyti. Tačiau kiekvienam papildomam tokiam e, procesui gyvendinti reikės panaudoti papildomą energijos kiekį. Taigi rizikos mažinimą visą laiką reikia įvertinti pagal tai, kiek vienam ar kitam sprendimui reikės energijos ir koks bus galų gale CO2 pėtsakas medžiagų e, iškrovimas. E, kas, kasimo metu e, susidariusios medžiagos yra iškeliamos į paviršių. Tačiau jeigu mes e, e, dalies medžiagų neiškelsime į paviršių, galėsime šias medžiagas panaudoti iškastoms erdvėms užpildyti ir taip e, galėsime sutaupyti energijos. Kalbant apie alternatyvas, kokios jos galėtų būti. Kaip jau sakiau, e, kuo daugiau reikėtų e, apdoroti medžiagų po žemę. Tokiu būdu mes, e, sakykime, galėtume panaudoti atliekas iškastoms erdvėms užpildyti. Kitas dalykas yra, pavyzdžiui, in situ E, medžiagų apdorojimas, kas sumažintų e, kasybos e, poveikį aplinkai. Be to, kiekvienu atveju galime įvertinti, kaip, sakykime, būtų galima sumažinti atliekų kiekius. Kai kurios procesus galime pakeisti. Tokiu atveju atliekų srautus būtų lengviau administruoti. Reikėtų galvoti apie tokį e, kasybos būdą, kurio metu viskas, kas yra vertinga, yra iškasama vienu metu. Tokiu atveju visos iškastos medžiagos būtų iškeliamos į e, žemės paviršių tik tai vieną kartą ir tai būtų naudinga ekonominė prasme. Tačiau tuo pat metu E, būtų iškasamos ir į paviršių iškeliamos nepageidautinos medžiagos, pavyzdžiui, sunkieji metalai arba radionuklidai ir su jais reikia atitinkamai tvarkytis. Atliekos e, turėtų būti segreguojamos ir turėtų būti e, parengiami e, planai, kur vėliau, sakykime, tos atlikos būtų e, laidojamos. Tai padėtų vėlesniam tų atliekų pakartotinam panaudojimui. Visi šie nauji procesai, jiems reikalingas sisteminis įvertinimas įvertinant energijos poreikius. Be to, mes turime įrodyti, kad keičiant vertės grandinę e, būtų gaunama nauda ir kad, e, sakykime, nepasireiš kažkokia pašalinė e, rizika, kad atsiras atliekų, kurias bus sunku e, apdoroti. Be to, tokie procesai turėtų būti gyvybingi ekonominė prasme, nes kitaip tiesiog pramonės e, jų neims įgyvendinti. E, žiedinės ekonomikos paradigma šiandieną yra labai aktuali. Tačiau mes turime prisiminti tai, kad pagal termodinamikos dėmesį, e, dėsnius visuose procesuose yra praradimų. Ir kiekvieną kartą mes turime susitaikyti su tam tikrais praradimais. Be to, kiekvienai e, veiklai reikalinga energija e, ciklui užbaigti, taip pat reikalinga energija, taigi perpetų mobilė neegzistuoja. Mes e, turime palyginti privalumus ir trūkumus, e, galvoti, kaip e, išsaugoti išteklius, efektyviai naudoti iškasenas, kaip sumažinti CO2 emisijas. Mes vis labiau susidurėme su modernių medžiagų problema, kurią sunku apdoroti, nes E, jas gaminant buvo panaudota labai daug energijos, todėl šioms medžiagoms suskaidyti taip pat reikia daug energijos. Taigi, e, kalbant apie atliekų iš kasybos pramonės apdorojimą, e, tai turi turėti tiek aplinkosauginės, tiek komercinės naudos. Produktai gauti iš šios veiklos turėtų būti panaudoti rinkoje. Šis procesas turėtų sumažinti CO2 emisijos, o ne jas padidinti. Be to reikia e, pažiūrėti, ar nesiras, sakykime, papildomų e, rizikų, pavyzdžiui, pavojų arba energijos e, poreikių. Vėlgi, mums reikalingas sisteminis gyvybinio ciklo įvertinimas, kuris įrodytų kaštų ir naudos santyki. Tik tai, kai šis naudos ir kaštų santykis yra įrodytas, mes turėtumėm par, e, imtis e, apdorojimo ar galvoti apie mokestinės nuolaidas. Dabar kokios galėtų būti e, pasakmes e, politikos srityje. Mes turime žinoti, kad dauguma kasybos veiklos nebėra vykdoma ES ir mums sunkiau kontroliuoti tai, kas vyksta užsienyje, trečiosiose šalyse. Mes priklausome nuo importuojamų medžiagų. Taigi, jeigu žvelgsime tai, kas vyksta ES su kasyba, turime galvoti ir apie tokius dalykus. Nes jei griežtinsime ES reglamentus, įmonės tiesiog perkel savo veiklą į užsienį. Į šalis, kuriuose e, teisės aktai yra švelnesni Todėl e, aplinkosaugos bei sveikatos rizikos persikels į kitas vietas ir palies e, dar labiau, pažeidži, labiau pažeidžiamas nei mes populiacijas. Be to, supraskite, kad imdamasi reguliavimo kišimis į laisvos rinkos ekonomiką. Taigi, prieš imdamiesi veiksmų, priimdami politikos sprendimus, uh, turėtumėm atlikti įsame, įsamų e, e, sisteminį e, gyvybinio ciklo poveikio įvertinimą, siekdami išsiaiškinti, kokios galėtų būti pasakmes ES ar už jos ribų, ypač turiuomenį nepagidaujamas pasakmes. Be to reikėtų galvoti ir apie terminus. Nes galbūt na, mūsų gaunama nauda bus trumpalaikė, tačiau vėliau tai gali virsti problema e, ekonomikai ir žmonijai apskritai. Taigi pabaigai keletas pareiškimų. Esu įsitikinęs, kad kasybos pramonė yra e, labai svarbi e, pramoniniai ekonomikai. Ir jeigu mes galvojame, kad, kad ekonomikos gyvybingumą lemia jos augimas, E, tam reikalinga energija, e, žaliavos. E, taip pat mes, kalbėdami apie produktus ir procesus, turime kompensuoti patiriamus nuostolius. Sakykime, turime automobilį ir automob... nebenaudojimo automobilio dalis galėtų būti panaudotos kitur. Tai yra svarbus pastebėjimas. Be to reikia sistemiškai vertinti e, žaliavos ir energijos e, srautus, siekiant išsiaiškinti, kuri e, siūloma strategija yra geriausia aplinkos sauginė prasme, kuri yra rentabiliausia. Mes turime mažinti aplinkos sauginę riziką, CO2 pėtsaką. Mes turime tiesiog suderinti skirtingus tikslus E, pavyzdžiui, e, žaliavų e, gamtinių išteklių išsaugojimas, su apdarojimu. Ir tai reiškia, kad mes ne vien tik turime priimti teisės aktus, bet ir leisti teisėjų kuros dalyviams prižiūrėti, kaip tie teisės aktai yra gyvendinami. Nes įvairiose kitose šalyse, sakykime, trūksta žmogiškojo kapitalo ir žinių e, prižiūrėti, kaip, sakykime, tam tikri patvirtinti teisės aktai yra įgyvendinami. Kitas dalykas, jeigu mes e, siūlysime įvairius alternatyvius procesus, jie turi būti e, gyv, ekonominė prasme gyvybingi, antraip tiesiog pramonė jų nuspręs neįgyvendinti. E, Ačiū Jums visiems ir aš esu pasirengęs atsakyti kilusius klausimus. Dėkui ekspertui. Ir aš manau, kad iš tiesų kils dar klausimų per diskusijas, taigi labai ačiū. Kaip jau minėjau, mes turim pranešimo projektą dėl kasybos atliekų direktyvos taikymo ir pirmiausia turėtume suteikti žodį pranešėjui, ponui Holveni. Dėkui pirmininkė, gerbiami kolegos, labai džiaugiuosi, kad jau mes priejome po ilgo pasirengiamojo laikotarpio prie diskusijų, kaip įgyvendinama kasybos atliekų direktyva. Ir čia pirmiausia norėčiau padėkoti ekspost vertinimo padaliniui, norėčiau padėkoti parlamento darbuotojams, kurie atliko tyrimus, e, poniai Karantilovai ir kolegom. Iš tiesų labai ačiū už tą atliktą studiją, kuri mums buvo labai naudinga rengiant pranešimo projektą. Labai taip pat dėkoju, kad aktyviai dalyvavo šešėliniai pranešėjai. Taip pat, kad žinome pilietinės visuomenės poziciją ir kad jinai, ir kad ją yra atstovaujama. Taip pat pabrėžčiau, kad pilietinės visuomenės organizacijų dalyvavimas šiame procese buvo labai svarbus, nes visi. Mm, labai ženkliai prisidėjo prie pranešimo projekto, keičiantis nuomonėmis su Europos komisija. Tas vyko praėjusi e, lapkritį. Tai e, noriu pabrėžti, kad šis rytis jau seniai parlamentui yra įdomi ir parlamentas yra pateikęs ne vieną klausimą Europos komisijai Europos piliečiai yra pateikę peticijų iš įvairių ES šalių ir tos peticijos buvo svarstamos parlamento peticijų komitete, buvo nemažai klausimų ir diskusijų surenkta. Yra daug rezoliucijų priimta praėjusiais metais. Ir daugelis sako, kad ši direktyva yra uh, ypač svarbi ir kelia susirūpinimą. Ir čia reikia e, pasižiūrėti, kaip ta direktyva yra taikoma, tai e, patenka ir į Envi e, komiteto kompetenciją. Mano pranešimo E, pagrindiniai e, dalykai yra šie. Aš toliau tęsiu vengrų kalbą. Taigi užsidėkite ausinės. Pirmiausia, tai direktyvos įgyvendinimo data buvo 18 metų gegužės mėno. Tokia data buvo numatyta, bet valstybės narės vėlavo, nes vyko pažeidimų procedūros ir dėl to negalim tikėtis, kad visos valstybės narės laiku, kaip numatyta, tą direktyvą įgyvendins. Taip pat praktinės kontrolės vykdymas, regis, kelia problemų. Taip pat kyla praktinių problemų išduodant licenzijas, vykdant kontrolę ir taip pat kyla problemų rengiant planus. Komisijos e, gairės tikimės padės kai kurias problemas išspręsti. Europos komisija patvirtino įgyvendinimo priemonės, leisiančias praktiškai tą direktyvą įgyvendinti, bet reikia paminėti tą vieną dokumentą, kurio dar nėra, tai yra kontrolės gairės. Nėra vieningos kontrolės sistemos ir dėl to direktyvos taikymas bus nevienodas ir tuo būdu nepakankamai efektyvus. Taigi norėčiau pasiūlyti, kad komisija kuo greičiau turėtų tas gairias patvirtinti. Ataskaitų teikimo sistema, kuri dabar yra, neužtikrina E, vertinimo ES lygmenių ir nuolatinio situacijos stebėjimo, nes e, kalbant apie klausimynus, e, kurie skirti duomenims surinkti, tai tose klausimynuose ir atitinkamai surinktose duomenyse yra spragų. Ir ataskaitos turėtų būti teikiamos jau pagal naująją sistemą, kadangi sena sistema nėra efektyvi ir be to reikia pastebėti, kad nėra ir europinio lygio duomenų bazės. Nėra tos duomenų bazės, e, kuri nurodytų e, perdirbimo e, pajėgumus kurie yra Europos Sąjungoje ir tai irgi, aišku, trukdo laiku įgyvendinti direktyvą. Taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į vietos bendruomenių situaciją, nes jos gali nukentėti nuo kasybos atliekų. Ir čia iš tiesų norėčiau pabrėžti tą vietos bendruomenių situaciją. siekiant sutaupyti, nebuvo tinkamai užtikrintos atsargumo priemonės, nebuvo tinkamai reikiamų lygių įtrauktos vietos bendruomenės, vietos valdžios atstovai. Ir norėčiau pabrėžti šį dalyką. Kasybos atliekos sudaro vieną trečdalį visų atliekų ES, bet direktyvai tam nėra direktyvoje tam nėra skiriama pakankamai dėmesio. Ir tų atliekų tvarkymas ir perdirbimas m, mm, patenka į žiedinės ekonomikos sritį, bet komisijos 15 metų žiedinės ekonomikos e, teisės dokumentų rinkinyje šie dalykai, kasybos atlikos, nebuvo minimos ir nebuvo įtrauktos į žiedinę ekonomiką, bet tam reikia politinio sprendimo, kad būtų galima įtakoti e, tai, kaip tvarkomos kasybos atliekos, e, siekiant užtikrinti e, minimalų šių technologijų anglės pėtsaką. Tyrimai rodo, kad dabartinės technologijos kasybos atliekoms tvarkyti yra saugios, bet saugios, jei tinkamai įdėktos, jei įdėktos laikantis visų reikalavimų. Bet kol kas tebėra labai didelis atotrukis tarp planų ir tarp realiai gyvendinamų priemonių. Tyrimai skirti e, efektyvumui, kaštų efektyvumui, rodo, kad ne visuomet laikomasi visų numatytų taisyklių ir reikalavimų. Ir praktiškai ne visuomet viskas daroma remiantis naujausiamis technologijomis. Aišku, e, norint atnaujinti turimą įrangą ir priemonės, reikia irgi skirti lėšų. Manyčiau, kad reikia peržiūrėti geriausios technologijos savoką. Ir mm, praktiškai turėtume naudotis neįprastinėmis technologijomis, bet pačiomis naujausiomis technologijomis, ypač turint galvoje E, tai, kad Europos parlamentas savo rezoliucijoje dešimtais metais siūlė panaikinti technologijas naudojančias cenidą. Taigi reikia naudotis pačiomis naujausiomis technologijomis ir mokytis iš tų mm, nelaimių, tų katastrofų, mm, kurios atsitinka netinkamai tvarkant kasybos atliekas. Taigi reikia užtikrinti tinkamą saugumo priemonės, nors galbūt kartais jos yra brangesnės. Ir taip pat reikia laikytis griežtų aplinkosauginių reikalavimų, net jei trumpai žiūrint, net jei trumpalaikių terminų tokios technologijos yra brangesnės. Nesileisiu daugiau į to tyrimo Mm, detalės, bet apibendrindamas norėčiau už tai, ką pasakyti. Aš manau, kad tų pramoninių nesėkmių pagrindinė priežastis yra tai, kad nepavyko užtikrinti e, principo teisėjas moka įgyvendinimo. Tie teršėjai nepadengė uh, kaštų atsiradusių dėl apsileidimo ir netinkamo atliekų tvarkymo. Taigi reikia, kad komisija ir toliau dirbtų su mm, nelaimių garantijos ir draudimo sistema ir kad siektų gyvendinti teršėjas moka principą. Taigi iš tiesų pats laikas ES prisimti deramą atsakomybę šioje srityje. Much, um... Ačiū, ponia Holveny. Socialistų ir demokratų frakcijos vardu, ponia Dali. Ačiū, pirmininkė, dėkoju komisijos atstovams taip pat už tai, kad jie atvyko čia ir patikė mums reikalingą informaciją. Kalbu mūsų šešėlinio pranešėjo, pono Kaputo vardu, nes jis dėja negalėjo atvykti šiandien į posėdį. Ir pristatau jo poziciją dėl pranešimo šią temą. Pirmiausia, jis norėtų padėkoti ponui Olvenį už pranešimo projektą. Atrodo, kad jis e, paliečia svarbiausias direktyvos aspektus ir klausimus. E, akivaizdžiausias dalykas, kuris matomas labai gerai, yra E, dėlsimas ir prasta kokybė perkeliant šią direktyvą. Nes daugeliu atveju direktyva įgyveninta jau anksčiau negu buvo numatyta. E, tačiau komisija labai lietai dirba pateikdama bendros gairės dėl direktyvos įgyvendinimo. Ponas Kaputo taip pat norėtų, pateikti keletą pavyzdžių. Antras direktyvos straipsnis, kuris apibrėžia taikymos rytį ir apriboja galimybės neįtraukti kai kurių atvejų. Tačiau valstybių narių pateiktas e, įrenginių skaičius reiškia, kad ne visos valstybės narės vienodai traktuoja šį reikalavimą. 11 valstybių narių praneša, kad jos neturi tokių įrenginių pagal A kategoriją savo teritorijose Tačiau pagal pranešimus duomenės apie atliekas, atrodo, kad net jeigu čia ir yra netinkamai interpretuojama direktyva. Todėl ponas direktyva remia pranešėją, kuris prašo tarybą kuo greičiau pateikti tas bendras gairias. Tas pats taikytina apie prisivinarių ataskaitas. Pagal 18 straipsnį ponas Kaputo sako, kadangi nuo direktorijos įsigaliojimo trišalės ataskaitos dėl direktyvos gyvenimo apėmė du laikotarpius. Antrą kartą e, duomenys nėra palygintini, nes nėra aiškių e, gairių, kaip pateikti duomenys. Kai tos gairės bus pateiktos, galima numatyti privalomus prievalės dėl e, teikiamos komunikacijos. Tas pats dėl inspektavimo komisijos atsakomybė čia yra akivaizdi. At, at, at, 300 straipsnis sako, kad komisija turi patvirtinti gairias inspektavimams, tačiau tai iki šiol nepadaryta. Rezultatas yra tas, kad inspektavimo nuostatos interpretuojamos skirtingai ir skirtingai įgyvendinamas. Dar vienas aspektas, kurį, kuris panai e, kaputo atrodo prioritetas, tai yra išorės kritinių atvejų planų sukūrimas. Pagal asmenarių informaciją maždaug 25 procentai tokių struktūrų, neturi tokių planų. Ir tai gali būti susikęs su leidimo atėmimu, kai nėra kritinių situacijų planų. Na ir paskutinis dalykas, dėl žiedinės ekonomikos, ekonomikos e, veiksmų planas patrinės komisijos nenumato jokios teisėkuros peržiūros atliekoms. E, kasybos pramonės Neįtraukimas į žievinės ekonomikos aspektus e, yra problema. O antras dalykas tai yra saugojimo įrenginiai apleistų atliekų atveju. Panas Kaputo mano, kad komisija turi pateikti veiksmų planą dėl tokių atliekų e, panaudojimo, visiško panaudojimo. Nes tokios atliekos gali kelti grėsmę žmonių sveikatai ir aplinkai. Ir jeigu leisite pirmininkę, savo vardu norėčiau uždavė keletą klausimų komisijos atstovams. Mes girdėjome, kad komisija pradėjo pažydimo procedūras 18 valstybių narių atžvilgių dėl netinkamo direktyvos perkelimo į nacionalinę teisę. Ar komisija gali išvardyti kitas priemonės ar veiksmus, kurių jį galėtų imtis, imtis e, šią prasme? Dar vienas klausimas yra susijęs su tuo, ką paminėjo ir pranešėjas. 10 metų gegužės 5 dienos rezoliucijos parlamentas prašė bendro įvertinimo dėl cianido panaudojimo kalkasybos pramonėje. Tačiau komisija atsisakė tai daryti, nes įmano, kad esami teisės aktai yra pakankamai, kad būtų užkestas kelias nelaimėms ir būtų švelnintos pasiekmes. 15 metais kita parlamento rezoliucija dėl pas, pasimokytų dalykų dėl raudonojo e, dumblo išsileimo. Abiems šiais atvejais matome, kad nors jau turime direktyvą, e, negalima užkirsti kelio, kelio nelaimėmis, o pasiekmių švelnimas nebuvo tinkamas abiems šiais atvejais. Be to, duomenų surinkimo priemonės perkūrimas ir duomenų pateikimo mechanizmas, kokią kokios nuomonės laikosi komisija dėl šios svarbios direktyvos stiprinimo ir griežtinimo. Ačiū. Turiu panas Dėmes Mekar. Ačiū pirminkė, kalbėsiu olandiškai. Noriu padėkoti taip pat komisijos atstovams ir pranešėjai, aišku. Jis pakalbėjo gana visapuškai, palėtė visus aspektus, todėl aš galiu gana trumpai pasakyti. Didelė mastu aš sutinku praktiškai viskuo, ką jisai pasakė. Ir taip pat sutinku su ponu Kaputo, kurio nuomonė išdėstė pana dalį. Atrodo, kad nu, neįmanoma pervertinti šios direktyvos svarbos. Kasybos ir kitos išgavimo pramonės Atliekos sudaro 30 procentų visų atliekų ES. Labai dažnai kalbame apie labai pavojingas toksinės atliekas, todėl labai svarbu valdyti atliekų srautus ir labai turime būti atidus e, jas siekdami ir taip pat e, kuriandami žiedinę ekonomiką. Lapkričio mėnesį aš siūliau tris prioritetus, kurie svarbus mūsų e, frakcijai gyvendinama gerinant reikia gerinti esamų teisės aktų įgyvendinimą, reikia desnio nusaklumo, interpretuojant e, direktyvas varsybės narėse. Anksesnėje kalbėtojai jau pasakė, komisijos gairės būtų žingsnis tinkama linkme. Pranešėjas apie tai kalbėjo, visą tai paminėta pranešimo projekte. Aš manau, kad tai yra labai gera pradžia. Mums išklausėme pristatymo dėl gyvendinimo išplėstinio vertinimo. Aš tyrimą paskaitysiu dar kartą labai atidžiai ir galbūt bus galima pateikti daugiau pakeitimų. Tačiau, kaip sakiau, pranešimas, e, aišku, pabrėžia tuos dalykus, kuriuos reikia pabrėžti jau dabar. Ačiū. Labai ačiū. Pane Konečina toliau. Kita šešėlinė pranešėja. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte také mě poděkovat jak komisi za to, že dnes. Labai ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti komisijai už trūkstamų skaičių pateikimą. Taip pat dėkoju pranešėjai Manau, kad jis dirba puikiai. Jis įtraukė viską, kas yra svarbu, kuriant pagrindą pranešimui. Manau, kad tuo pagrindu galėsime dirbti kartu toliau. Ir sustelkti ties svarbiausiais klausimais. Tai yra atliekos. Atliekos yra labai rimta problema. Tinkamai valdyti tas atlikas. Toks yra ir svarbiausias direktyvos tikslas. Galiausiai reikia užtikrinti, kad atlikos būtų tinkamai saugomas, perdirbamos. Komisija, tiesą sakant, neįdėmiausių būdų e, elgėsi perkeliant e, šią direktyvą, reikia užtikrinti, kad direktyva būtų perkelta tinkamai, kad būtų vienodai ir ji ir gyvenama valstybės narėse. Tai reiškia, kad reikia laikyti suderintų e, standartų, perkeliant tarptautinius teisės aktus, nes kitaip poveikis gali būti neigiamas aplinkai. Be to, turime atsižvelgti į viską, kas galėtų būti grėsmė žmonių sveikatai ir aplinkai. Tai reiškia, kad jeigu atsitikus nelaimiai, turime žinoti, kas yra atsakingi už grėsmę žmonėms, aplinkai ir gyvūnėms. Kaip sakiau, mums reikia vienodo teisės aktų gyvenimo. Įvairiausios prievalės kyla iš dėl to, kokia yra atliekų prigimtis. Ir reikia, aišku, siekti ko aukščiausio aplinkosauginių standartų įtaikymą. Aišku, labai svarbi yra inspektavimo sistema ir turi būti patikima. Mes tada kalbame, kad šis sektorius yra labai patrauklus Žinoma, taip yra, kita vertus, atlikos gali būti labai toksiškos. Todėl patikrinimai turi būti atsitiktiniai, apie jas neturi būti skelbama iš anksto. Ja, taip pat reikia siekti, kad būtų tinkamai valdoma atlikų keliama rizika, nes kitaip tos atlikos gali tapti laiko bomba. Reikia galvoti, ką daryti su atlikomis, kai, kaip kad e, galvojame kitų atlikų atžvilgių. E, šios atlikos taip pat gali būti ir e, kitų žaliavų šaltinių, kaip kitose sektoriuose, kur įvairios atlikos perdirbamos, galbūt kai kurias atlikas galima gerai panaudoti. Pavyzdžiui, yra viena Suomijos įmonė, kuri prieš keletą metų padėjo mm, ištirti keletą galimybių, ta prasme. Todėl tai, manau, rodo, kad yra tokių perspektyvų. Na, žinoma, mums reikia tinkamai siekti tinkamai eismo teisės aktų gyveninimo, pabrėžiant saugumą, reikia tinkamos garantijų sistemos bendrovėms veikiančiomis šiame sektorėje ir reikia vengti ar mažinti bet kokią riziką ir grėsmės. Labai ačiū dar kartą pranešėjai ir lauksime tolesnės diskusijos ir tolesnė darbo su šiandienis pranešėjai. Dabar norėčiau suteikti žodį poniai Bierder. Ačiū. E, iš tiesų, šiandieną e, dėl transporto problemų daug žmonių nepasirodė posėdėje. Norėčiau padėkoti mūsų svečiams ir pranešėjui. E, lauksiu pranešimo projekto. Tačiau prieš tai norėčiau pateikti keletą klausimų susijusių su kasyba. Aš kažkada dirbau vietos e, taryboje ir tuo metu mes susidūrėme su kasyba e, jūrose. Aš e, nežinau, kokia situacija yra Europos Sąjungoje, tačiau kasyba jūroje yra pigi. Ir su tuo yra susijusios E, įvairios situacijos. E, pavyzdžiui, Šiaurės jūroje yra anglies telkiniai ir e, labai lengva pasiekti šiuos telkinius esančius jūroje ir gautą medžiagą išgabeuti į kitas pasaulio vietas. Taigi dabar, jeigu mes galvojame apie direktyvą, ar kasyba jūroje taip pat turėtų būti čia įtraukta. Dar e, dirbant taryboje e, susidūriau su šia pro, tokia problema, e, kad dauguma savartynų lieka nenaudojami kelis dešimtmečius, tačiau ekonominė prasme mes tikrai E, galėtumėm e, buvusias e, savartino vietovės išvalyti ir iš naujo panaudoti. Man susidaro įspūdis, kad savartinai Europos Sąjungoje greitų laikų taps nauja kasyklų, kasyklų vieta, nes ten yra palaidota labai daug uh, E, svarbių ir brangių metalų. Taigi norėčiau e, pasakyti štai ką. E, yra didžiulis atotrukis tai tarp to, ką mes darome, kokius teisės aktus mes priimame ir kaip tie teisės aktai yra įgyvendinti. Sunku užtikrinti teisės aktų įgyvendinimą ir komisijai, nors yra tam, sakykime, ir reikalingų priemonių. Aš, e, pavyzdžiui, e, bendradarbiauju su, e, tiksliau esu susisiekusi su mažais kasėjais, žinau, kokios kyla jiems problemams, tačiau žinau, kad, sakykime, daugiausiai vietos bendruomenėmis rūpinasi didelės kasyklų, kasybos įmonės. Ir labai gaila, kad, sakykime, yra daug e, valstybių narių, kurios e, neįgyvendino tinkamai e, direktyvos. Žinau, kad šešėlinių pranešėjų posėdžiai vyks reguliariai ir tenka tik apgailestauti, kad šiandien mūsų šešėlinis pranešėjas nedalyvauja. Ačiū, dabar norėčiau suteikti žodį ekspertams. Ačiū pirmininkė. Nesu tikras, ar supratau jūsų klausimus, nes dauguma jūsų pasisakymų buvo tiesiog pastabos. Dėl kasybos jūroje aš nieko e, negaliu šiuo klausimu pasakyti, nes nesu ekspertas šiuo klausimu. Tačiau laikausi nuomonės, kad e, egzistuoja e, tarptautiniai teisės aktai, kurie reglamentuoja būtent tokią kasybą pavyzdžiui, Marpol konvencija ir panašiai. Tačiau dar kartą kartoju, aš nesu ekspertas šio klausimu, todėl nenorėčiau situacijos komentuoti. O dėl antrinių išteklių e, klausimo e, savartynuose, ar kalbant apie, apie e, kasybos atliekas, tai dar kartą kartuoju, mums reikalingas toks sisteminis požiūris į tai, kaip mes aprūpiname mūsų visuomenę žaliavinėmis medžiagomis. Jeigu pasižiūrėsite, e, kas dabar vyksta, e, tyrėjai būtent ir rūpinasi šiuo klausimu, nes mes žiūrime, e, iš kur ES gauna mineralinius išteklius ir kalba eina taip pat ir apie pirminės ir antrinės e, žaliavas. E, žaliavas iš e, kasybos atliekų, iš namų ūkio atliekų ir panašiai. Ir komisija finansuoja tam tikrus tyrimus, kurių tikslas yra būtent išsiaiškinti pirminių ir antrinių žaliavų išteklius. Nes jūs žinote, kad daug dalykų jau nebėra vadinama e, atliekomis. Tai yra tiesiog e, ištekliai, kurie laikinai kažkur yra saugomi, kol mes įsiaiškinsime, kaip e, ir kur visą tai panaudoti. Dabar dėl žemėlapių sudarimo. problema dažnai kyla ir dėl e, apibrieščių. Ir sunku kartais e, tiesiog apibriežti, kas yra tas, e, ta istorinė kasykla. Aš esu iš Vokietijos, pavyzdžiui, mūsų šalyje yra kai kurios kasybos, kurios gyvuoja šimtmečius. Tuose kasyklose buvo kasami tam tikri metalai, ir tos kasyklos vis dar yra atidarytos. Tačiau mes nežinome, sakykime, ar tokioms e, kasykloms turėtų būti taikoma direktyva ar ne, ar apie jas reikia pranešti. Tiesiog sunku priešti tą demarkacinę liniją tarp e, eksploatuojamų ir istorinių kasyklų ir apie jas reikia pranešti. Bet jeigu mes sudarysime, e, sakykime, tam tikrą žemėlapį E, tuomet taps viskas aišku. Šiuo metu mes e, gyvendiname projektus, kurių tikslas yra nustatyti, e, kokios, kokie mineraliniai ištekliai yra visuotinės svarbos ir kaip juos būtų galima kasti. Taip, sakykime, būtų galima tuo pat metu išspręsti ir tam tikras kasybos atliekų problemas. Tačiau problema yra e, su žemėlapiais ir leidimais vykdyti kas, kasybos veiklą. Nes, pažiūrėjau, jūs paminėjote savartynus, kurie priklauso paprastai miesto teritorijoms ir vykdyti kasybos veiklą e, savartynams reikia gauti savaldybės leidimą ir kartais tai yra sunku padaryti. Taigi, kaip matote, čia yra daugelypė problema, kuri uh, apjungia ir techninius, ir reglamentavimo bei visuomenės priėmimo aspektus. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį komisijos atstovui, ponui Langerdov. Prašome. Dėkui, pirmininkė. Atsiprašau kad mes pavėlavom, nežinojom, kad šis punktas perkeltas ankstesniam svarstymui, bet e, manau, kad galėsiu pakomentuoti ir pranešimą, ir rezoliuciją. Manau, kad tos rekomendacijos, kurios yra rezoliucijos projekte, jau yra įgyvendinamos, komisija jau stengiasi jas įgyvendinti. Kalbant apie direktyvos perkelimą, tai yra su perkelimu susijusių problemų, kurių skaičius mažėja. Liko trys valstybės narės, kurios dar turi tų perkelimo, direktyvos perkelimo problemų, bet yra tikros, kad jas netrukus išspręs. Ir esame gavę naują, naują perkelimo tekstą. Apie tai esame notifikuoti. Jei yra kažkokių problemų įgyvendinant direktyvą, tai komisija gali imtis teisinių veiksmų ir yra ėmusis, bet e, čia reikia ne tik teisinių veiksmų imtis, komisija taip pat dalyvauja uh, labai aktyviai ir labai plačiai kartu su valstybėmis narėmis, padėdama joms perkelti tą direktyvą. Žiūrima, kokia yra geriausia praktika, kaip galima ją pasinaudoti kovo 17. Planuojamas didžiulis seminaras ir visus suinteresuotus kviečiame į tą seminarą. Taip pat po to seminaro šių metų antroje pusėje bus pateikta studija e, apie gerąją praktiką įgyvendinant šią direktyvą. Ir taip pat planuojame parengti gairias apie pagrindinius kasybos atliekų e, direktyvos aspektus, kad ta direktyva būtų mm, lengviau perkelti. Tai Tokie yra mūsų veiksmai, siekiant užtikrinti tinkamą direktyvos įgyvendinimą. Karbant apie inspekcijas, tikrinimus, e, tai minima parlamento rezoliucijoje, tai mes rengiame gairias, kad pagerintume e, tuos tikrinimus. Taip pat e, horizontalės rekomendacijas rengiame dėl aplinkosauginių tikrinimų ir esame pasiruošę mm, kitais metais patvirtinti konkrečias gairias skirtas kalnakasybai. Ataskaitų teikimas. Tai irgi minima rezoliucijoje, turbūt atsimenate, kad lapkritį mes pateikėme ataskaitą apie direktyvos įgyvendinimą. Pastaraisiais metais suprantame, mm, kad yra tam tikro ribotumo tose ataskaitose, kurias apie direktyvos įgyvendinimą teikia valstybės narės ir per refit e, programą mes šias problemas irgi ketiname spręsti. E, ataskaitų teikimas pagal šią direktyvą siejasi su Sevezo e, direktyvos ataskaitomi pramoninių teršalų ataskaitomis. Taigi mes norime uh, vengti administracinės naštos, kur jos nereikia, supaprastinti ataskaitų teikimą, taigi šie darbai tebe vyksta. Ir taip pat noriu pasakyti, kad iš tiesų m, vykdydami tą m, atitikties reikalavimų įgyvendinimo programą, tikimės gauti daug naudingos informacijos. Dėl skatinimo drausti technologijas, kurios naudoja cianidą. Komisija reaguoja į šį kvietimą, bet komisija mano, kad kol kas nereikia drausti cianido naudojimo, nes direktyva numato tinkamas garantijas ir apsaugos priemonės, naudojant cianidą, numato uh, tas ribinės vertės, kurios garantuoja tokių technologijų naudojimo saugumą. O peticija šią temą, kiek žinau, bus rytoj svarstoma peticijų komitete parlamente. Dabar tie klausimai, kurie buvo pateikti kaip efektyviau spręsti gyvendinimo problemą, tai mes, kaip sakėme, stengiamės užtikrinti, padėti valstybėm narėm tą direktyvą tinkamai gyvendinti ir kraštutiniu atveju imamės teisinių veiksmų. Savartinai, e, kalnakasyba ir jos, kasybos atliekos ir jos ir, ir E, jų vieta žiedinėje ekonomikoje, žiedinės ekonomikos veiksmų plane, į tai yra atsižvelgta. Vyksta taip vadinamas BREF darbas dėl geriausių referencinių technologijų, taip pat e, žiūrima, kokia geriausia praktika būtų žiediniai ekonomikoje tvarkant kasybos atlikas, augimo generalinis direktoratas taip pat dirba mm, siekdamas išsiaiškinti, kaip geriausia išgauti naudingas medžiagas iš kasybos atliekų, kokie čia būtų geriausia, e, koks čia būtų geriausias sprendimas. Tai tokie mano būtų atsakymai. Jei dar būtų klausimų, esu pasirengęs į juos atsakyti. Dėkui. Dabar steiksiu žodį pranešėjui, kuris, tikiuosi, apibendrins mūsų diskusijas. Pranešėjas nieko nenori daugiau pridurti. Dėkoju visiems už diskusijas. Pakeitimų pateikimo terminas yra vasario 14 diena, 18 valanda. Šiandien baigiame darbą